Zawsze w poniedziałki. Labadiena, kaip visada, pirmadienį pradedame dirbti šiek tiek vėluodami. Bet tokie jau yra mūsų pirmadieniai. Visi atvyksta, atskrenda. Bet jau vėluojame 15 minučių, taigi turime pradėti. Dabar darbo tvarkė. Devintas punktas - trišalės dėrybos. Šis punktas nukeltas į kitą mūsų komiteto posėdį. Jeigu prieštaravimų nėra, tai tvirtiname darbo tvarkę. Mūsų posėdis yra transliuojamas, norime baigti punktualiai, nes salės reikia tolesniems renginiams. Bet turime baigti iki 18.30, tai tikrai spėsime. Yra vertimas į 21 kalbą, išskyrus estų, maltiečių ir gėlų kalbą. Ketvirtam darbotvarkės punktui numatytas papildomas vertimas. Toliau gegužės 15 um, ir gegužės 29-30 dienos protokolai, juos tvirtiname pagal numatytą procedūrą. Ir šiandien mūsų komiteto posėdėje lankosi trys ministrai. Pone Gabriela Matečnė, Slovakijos žemės ūkio ministrė, netaip seniai buvome su ją susitikę pirmininkaujant Slovakijai. Uh, Taigi visi ją tikrai puikiai prisimename. Labai sėkmingas buvo šis pirmininkavimas. Taip pat šiandien čia dalyvauja Čekijos žemės ūkio ministras, ponas Marijan Jurečka. Ir ponas Dežan Židan, Slovenijos žemės ūkio ministras. Labai ačiū už tai, kad dalyvaujate ir Norėčiau padėkoti ministrams už iniciatyvą. Jie neseniai paskelbė neoficialų dokumentą Geresnis maisto tikimo grandinės veikimas. Nesažiningos priekybos praktikos klausimo sprendimas ir ūkininkų padėties pagerinimas. su Bulgarija, Vengrija, Latvija ir Lietuva buvo pristatytas šis dokumentas Agrifish taryboje šių metų kovo 6 dieną. Ir mm, šiam dokumentui pritarė, mm, jį palaikė Lenkija, Graikija, Kroatija, Belgija, Kipras ir Rumunija. Ir šis dokumentas dabar yra perduotas ir jums. Kaip žinote, tai yra išskirtinai svarbi tema ir labai dažnai aptariama diskusijose įvairiose forumuose ir įvairiose, įvairiomis progomis. Klausimas taip pat aptariamas mūsų komitete. Nekartą jau esame kalbėję šio klausimu. Pone Maginės dalyvauja šiame posėdėje, ji yra rengusi specialią nuomonę šio klausimu. Galima sakyti, kad tai viena dažniausiai aptariamų mūsų temų. Nekalbėsiu apie tai, kodėl, nes apie tai kalbės mūsų svečiai. Šis klausimas mums pažįstamas. Praeitų metų Rus, e, rudenį mes e, kalbėjome apie tai, dalėmės patirtimi su komisijos nariu Hoganu, galvojame apie galimus teisinius sprendimus. ES lygmenių, kalbant apie maisto tiekimo grandinę, žinome, kad nemažai valstybių narių turi savo įstatymus šios ryties, bet mes turime bendrą rinką, taigi turi būti ir ES teisės aktai, e, kad papildytų nacionalinius sprendimus. ir kad e, būtų kažkoks bendras sprendimas, kuris būtų veiksmingesnis. Taip pat, e, ko gero, ponas Dekastro ir ponas Tes e, kalbės apie tai, yra pasiūlymų ir omnibus kontekste, taigi, bet dabar jau aš ilgai nekalbėsiu, turime svečių ir jiems suteiksiu žodį. Vėliau komiteto nariai galės pasisakyti. Taigi prašau e, pasisakyti svečių ir prašau kalbėti glaustai. Prašom, ponė ministrė. Dėkoju. Pone pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai, dirbantį Žemės ūkio komitete, ponios ir ponai, leiskite padėkoti už suteiktą progą atvykti čia ir pasidalinti mintimis su jumis. Klausimas sudėtingas ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas mus palaiko, kad remia mūsų pastangas. Slovakijos Respublika mano, kad šis klausimas yra ypatingai jautrus. Tai didžiulė problema, tai yra vienas iš mūsų ilgalaikių prioritetų. Dėl to noriu padėkoti Europos komisijai ir Europos parlamentui už tai, kad ėmėsi mums padėti spręsti šią problemą. Visai neseniai įvyko struktūriniai pakeitimai susiję su um, maisto apsirūpinimo grandinė ir teko konstatuoti, kad mat, pastebėjome tokį įmonių koncentracijos reiškinį. E, perdirbimo įmonės yra ypač koncentruotos. Supratome, kad smulkieji gamintojai sunkiai galėjo patekti į maisto gamybos grandinę ir jie sunkiai galėjo verstis gamybą. Tie smulkieji gamintojai svarbiausia negeba padengti savo kaštų finansiškai. vietos gamintojai ministerijai pranešė apie tam tikrą egzistuojančią nesažininką praktiką rinkoje. 2012 metais buvo Slovakijos Respublikos stebėta piknaudžiavimo atveju. Tuomet jau buvo pateiktas įstatymo projektas dėl maisto produktų, kuris apėmė šią problematiką. Taigi, kokio pobūdžio problemas mes čia minime? Pirmiausia, Jos e, yra susijusios praktiškai su visomis ES valstybėmis, todėl šis klausimas buvo iškeltas ne kartą apskritai ES mastu. Labai vertiname tai, ką nuveikė Europos komisija. Buvo priimta iniciatyva, tiksliau buvo pateikta savanoriška iniciatyva Bet norėčiau pasakyti, kad visi išreiškia savo nuomonę, iki šiol pareiškia, kad ta nesažininga praktika turi išnykti, kad jos negalima toleruoti. Bet iki šiol dėja nepavyko rasti vaisto, padedančios tą problemą susidoroti visiškai. Būtent todėl ir norime atkreipti dėmesį į tą faktą, kad reikia visiems vienodų taisyklių. Taisyklių vienodų ES lygmenių ir mes manome, kad tai turėtų būti 2017 metų antrojo semestro prioritetas. Mes vis dėlto pasiekėme tam tikrų rezultatų, kadangi vykdėme spaudimą. Pirmiausia, ministerijų lygmenių e, buvo priimtos tarybos išvados, kur buvo kalbama būtent apie šį reiškinį. Tose išvadose buvo pasakyta, kad ES lygmenių yra reikalingos e, privalomos taisyklės. Tokia yra tarybos išvada išvadą, šią išvadą parėmė gruodžio 12 dieną 2016 metų visi ministrai, tai buvo paskutinis posėdis ministrų pirmininkaujant Slovakijai. Tačiau kova tuo nepasibaigė. Kovo mėnesį buvo paskelbta iniciatyva, ją paskelbė daugelis valstybių ir mes norėtume būtent apie ją plačiau šiandien papasakoti. Tai turėtų būti išeities taškas tam, kad atsirastų ES teisės aktas, kurio tikslas būtų kovoti su nesažininka priekybos praktika ir tuo pačiu apsaugoti žemės ūkio darbuotojus, ūkininkus. Laikas yra ES institucijoms šio klausimu domėtis rimtai. E, dabar norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kad ši pasiūlytų praktišką problemos sprendimą, kad būtų galima šį klausimą išspręsti kuo greičiau. Esu įsitikinusi, kad kartu dirbdami rezultatų tikrai pasieksime. Ir labiausiai pažeidžiami gamintojai bus tinkami apsaugoti. Ačiū. Ačiū, tai iš tikrųjų buvo viena iš svarbiausių temų pirmininkaujant Slovakijai. Ir ponė ministrė vadovavo Žemės ūkio ministrų tarybai, vyko taip pat pridiminkavimo pradžioje didelę konferenciją, e, kurioje dalyvavo įvairios suinteresuotės šalis, taip pat e, mokslininkai, mm, taip pat e, buvo kiti posėdžiai ministrų taryboje, Taigi tai tikrai buvo svarbus klausimas, buvo svarbus klausimas pirmininkavsiai Slovakijai. O dabar suteiksiu žodį ministrui Marijan Jurečka. Dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti jum už tą galimybę man pristatyti Mm, situaciją susijusią su nesažininga priekybos praktika, turint galvoje e, tai, kad šiandien jūsų komitete yra atvykę ministrai, trys ministrai, kad būtų atkreiptos dėmesys į šį svarbų klausimą. Tai rodo, kad iš tiesų tai yra aktualu daugeliui valstybių narių ir uh, Mm, dėl to buvo parengtas mūsų dokumentas mm, skirtas geresniai maisto tiekimo, mm, geresniam maisto tiekimo grandinės veikimui ir nesažiningos priekybos praktikos klausimų sprendimui bei ūkininkų padėties pagerinimui. Mes taip pat, būdami žemės ūkio ministrai, aišku, labiausiai kreipiame dėmesį į ūkininkų padėtį, jų situaciją maisto tiekimo grandinėje. Nesažininga priekybos praktika rodo, kad komerciniai mm, santykiai nėra subalansuoti, nėra išlaikoma pusiausvira. Labai svarbu, kad ES būtų teisės aktai, kurie nustatytų e, sąžiningos priekybos praktikos taisyklės. Turime tam skirti savo energiją, savo galimybės. Praeitie yra buvę atveju, kai rinka, e, rinkos reguliavimo mechanizmai neužtikrindavo pusiausviros e, šiame sektoriuje. Taigi turime spręsti tas problemas, kurios dabar yra iškilę. Jei uh, Europos Sąjunga nesugebės uh, tinkamų teisės aktų priimti, tai mes negalėsime apginti ūkininkų, negalėsime užtikrinti, kad jų padėtis būtų gera. Ir dėl to stengiamės, kiek galėdami, prisidėti prie šių problemų sprendimo. Kokia yra ta nesažininga priekybos praktika? Ta praktika peržengia nacionalinių teisės aktų rėmus ir e, tą nesažininką praktiką susijusi su tiekėjais, su ekonominės veiklos vykdytojais, tiem, kas tiekia e, maisto produktus, labai dažnai kyla neišsprendžiamų problemų. Neturime pakankamų priežiūros institucijų, negalime užtikrinti pakankamos e, maisto grandinės priežiūros ir to negalime padaryti, nes nėra reikalingų teisės aktų. E, nacionaliniai teisės aktai žemės ūkio ministrai neturi pakankamų priemonių kad galėtume tinkamai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis narėmis, kad sukauptume visą reikalingą informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų veiklą, apie tai, ar jie naudojasi nesažininkos priekybos praktikos įvairiais būdais ar ne. Ši problema yra pastebima ne vienoje valstybėje narėje. Labai svarbu, kad Europos komisija ir Europos parlamentas rastų tų problemų sprendimą. Žinome, kad jūsų komitetas e, jau nemažai laiko yra skiręs šiam klausimui. Kokie rezultatai? Tik tai kalbame apie tai, yra dabar parengtas šis dokumentas, kuris apibūdina, e, kokia ta nesažininga prekybos praktika galėtų būti, bet reikia siūlyti teisinių sprendimų tai problemai spręsti. 38 procentai iš ES biudžeto skirti bendrai žemės ūkio politikai. Ar tai užtikrina e, deramą mūsų ūkininkų veiklos apsaugą? Paimkime pavyzdžiui penininkystės sektorių. matome, kad sumažėjo pieno kainos Europos Sąjungoje. Tai turime pagalvoti, kaip pasinaudojant ES biudžetu ir nacionaliniu biudžetu galėtume padėti ūkininkams tokioje sudėtingoje situacijoje, kai krenta žemės ūkio produktų kainos. aš, žemės ūkio ministras, atsakingas už tūkstančius ūkininkų šeimų, kurie tiekia maisto produktus maisto grandiniai. Labai svarbu, kad kiekviena tos grandinės grandis galėtų tinkamai veikti ir turėtų reikalingą veiksmų maržą. Dabar pusiausviros nėra. Ūkininkai yra patyrę nemažų nuostolių ir mes turime siekti padėti ūkininkam ir iš tiesų siekti, kad mūsų diskusijų rezultatas būtų uh, tinkamų teisės aktų parengimas ir patvirtinimas. Dabar suteiksiu žodį ponui ministrui Dejan Žvidanu. Slovenijos žemės ūkio ministras. Ačiū pirmininkė, gerbiami uh, Žemės ūkio komiteto nariai. Norėčiau pirmiausia su visais pasisveikinti. Ir ačiū Jums, pirmininkė, už tai, kad suteikėte visų trijų valstybių narių ministrams galimybę pasisakyti Jūsų komitete. Pradėsiu nuo keleto faktų. Per pastarosius metus matėme ne vieną krizę žemės ūkio sektoriuje ir situacija visada ta pati. Kainos mažėja, ūkininkai nukenčia ūkininkai negali sustabdyti pieno gamybos ar žemės ūkio kitų kultūrų auginimo proceso, taigi jie patiria visą naštą. Ir jeigu kainos auga rinkoje, ūkininkai iš to naudos nepatiria. Ir skirtumas tarp gamybos išlaidų ir pajamų nuolat didėja. Matome, kad žemės ūkio sektoriuje yra vis daugiau krizių, sudėtingų situacijų, bet neturime sprendimo mūsų ūkininkams. Slovenijoje mes turime tokį savanorišką elgesio kodeksą, kurį pasirašė ministerija, ūkininkai, kooperatyvai ir panašiai. Tas kodeksas padėjo pagerinti situaciją. Kainos visada neto Ir situacija tapo skaidresnė, bet e, mes matome, kad vien skaidrumas nepadeda pagerinti ūkininkų padėties. 2012 metais buvo pakeisti kai kurie įstatymai ir numatytos paskatos už gerąją praktiką maisto tiekimo grandinėje. Mes taip pat e, numatėme ir išmokėjimo terminą, tai yra 45 e, dienos e, gendantiems produktams. Taip pat yra įsteigta ombudsmeno institucija. Be to yra numatytos ir tam tikros nuobaudos už šių įstatymų nuostatų nesilaikymą. Ombudsmenas konstatuoja, kad padėtis įvedusios pakeitimus patobulėjo, bet padėtis vis dar netokia, kokios reikėtų. Iš tiesų, jeigu ūkininkai dalyvauja šioje e, sistemoje, jie vienijasi tik nacionaliniu lygmeniu, bet rinka yra tarptautinė, kaip žinome, yra ES rinka ir pasaulinė rinka ir todėl mūsų gamintojai e, niekada nebus e, tokie galingi kaip rinka ir jie visada patir sunkumų. Jų pajamos nepakankamos. Ir mes matome tikrai daug nesažiningos priekybos praktikos e, pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra vykdomos akcijos, kai žmonės gauna 10 kg bulvių, jeigu perka 20 kg dar kažko. Ir ūkininkai turi sutikti su tokia praktika, jie yra priverčiami su ja sutikti. Bet tai yra neteisinga mūsų nuomonė ir mes ieškome sprendimo. Uh, ir manome, kad sprendimai gali būti tik ES lygmenių. Tai todėl mūsų grupė valstybių narių, ministrų nusprendė parengti šį neoficialų dokumentą. Ir šis dokumentas yra išplatintas jūsų komitete. Šiame dokumente yra keturios svarbios dalis ir teiginiai. Pirmiausia, reikia ES teisėkurą pasitelkti tam, kad būtų sprendžiama nesažiningos priekybos praktikos problema. Antra, mes turime labai aiškiai apibriežti, kokia nesažininga priekybos praktika turi būti draudžiama, kas tai yra ir e, turi būti parengta aiški apibrieštis. Taip pat e, svarbu, kad būtų numatytos bendros e, europinės sankcijos už nesažininką priekybos praktiką. Taip pat svarbu įsteigti tinkamas nacionalinės institucijas. Tai gali būti priežiūros institucijos, ombudsmenas ir panašiai. Bet svarbu, kad um, valstybė turėtų čia reikiamą, reikiamas galės. Mes matome, kad tiekimo grandinėje ryšiai tarp įvairių dalyvių nėra tinkami reglamentuojami ir silpniausia grandis visada ūkininkai. Mūsų nuomonė laikas baigti tokią praktiką. Pakankamai turime tyrimų, turime imtis praktinių veiksmų. Džiaugiuosi matydamas, kad jūsų darbo tvarkėje numatyta susitikimas su komisijos nariu Hoganu rytoj. Ir aš tikiuosi, kad mes kartu pradėsime diskusiją apie tai, ką konkrečiai darysime, kaip reaguosime. Nepakanka vien tik diskutuoti, turime veikti. Gerbimi parlamento nariai, aš tikiuosi, kad jūs um, pritarsite mums, paremsite mums um, ir kad galiausiai um, pakeisime mūsų ūkininkų padėtį. Ponas De Castro, ačiū pirmininkė, ačiū visiems trims ministrams, Tikrai džiugiuosi, kad turime galimybę aptarti šią temą su jumis ir kalbėti apie nesažiningą prekybos politiką. Su kolega ponu Des ir ponu Dantam visas mūsų komitetas dirbo rengiant omnibus reglamentą. Ir aš norėčiau pasakyti ministrams, kad mes pasinaudojame omnibus procesu tam, kad būtų numatytos reikalingos taisyklės, apie kurias kalbėjome šiame komitete. Tai taip pat susiję ir su maginės pranešimu. Pirmiausia, taisyklės e, konkurencingumo srityje. Tai yra labai svarbi omnibuso reglamento sritis. Jūs taip pat savo dokumente Kalbate apie privalomas e, sutartis, tai yra dar viena labai svarbi sritis, e, yra aktualus klausimas mūsų komitetui ir mes e, kalbėjome apie tai per praeitas diskusijas dėl BŽUP reformos. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti, kad vertė nesusitelktų tik tam tikrose vertės grandinės dalise. Mes taip pat e, raginome, kad e, komisija iki 2018 Liepos mėnesio parengtų ataskaitą apie nesažiningą priekybos praktiką. Yra tikrai labai daug problemų ir sudėtingų problemų, bet e, mes tikrai siekiame pažangos. Ir šiame komitete nemažai dirbame šioje srityje. Gegužės trečią dieną mes Dirbame ir su biudžeto komitetu ir žinome, kad artėja trialogas. Aišku, reikia padaryti dar daug, daugiau, bet e, noriu kreiptis ir ministrus, prašydamas pagalbos. Omnibus reglamentas e, bus iš tikrųjų labai svarbus žingsnis e, siekiant suvaldyti nesažininką priekybos praktiką. Lasdės. Ja, dank, Herr Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū, pane ministrė, ačiū, ponai ministrai, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Džiaugiuosi, kad šiandien šie klausimai yra iškelti. Agri komitetas Europos parlamente šiuo klausimu diskutavo jau nemažai. Aš pats esu dirbęs šiame sektoriuje, todėl išmanau, prieš 25 metus Bavarijoje buvau pieno sektoriaus nemenko kooperatyvo vadovas. Todėl puikiai žinau, tas problemas, kurios e, iškyla, kai tenka dėrėti su didelėmis priekybos įmonėmis. Mano grupė buvo pateikusi labai konkrečius siūlymus. Reikėtų, kad Europos komisija taip pat pateiktų siūlymus. Pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad dėl didelės koncentracijos kyla susirūpinimo. Reikėtų, kad nuostatos susijusios su konkurencija nebūtų pažeidinėjamos, reikėtų tai užtikrinti, nes koncentracija randa ten, kur nėra laisvos priekybos. Jeigu paimtume Austrijos ar Vokietijos pavyzdį, pamatytume, kaip stipriai koncentruotas yra mūsų aptariamas sektorius. Tos didesės, did, didžiosios priekybos grandinės e, dažnai stengiasi mokėti ūkininkams padorę kainą. Tačiau viešoji valdžia, jos institucijos turi užsiimti produktų sertifikavimu. Reikėtų e, padaryti viską, kad vienašališkai nebūtų galima nutraukti pasirašyto kontrakto. E, iki šiol ši problema egzistuoja, bet tai yra neprimtina ir būtina užkirsti tam kelią europinių lygmenių. Bundesage taip pat buvo aptariama ši problema. Be abejo, yra tam tikros išlaidos, e, kurias turi mokėti ūkininkai. E, ir tai yra labai neskaidrios įmokos, kurias turi mokėti ūkininkai. E, niekas nežino, kokios kainos yra praktikuojamos iš tikrųjų. Tai yra iš tikrųjų mafijiniai žingsniai. Trūksta skaidrumo ir šiuo klausimu irgi reikia veikti ES lygmeniu. Labiausiai man nepatinka tai, kad iki šiol nebuvo laikomasi mokėjimo tinkamų laikotarpių. Su mokėjimais visada būdavo vėluojama. Prancūzija turi numačius maksimalų laikotarpį, per kiek laiko sutikėjų turi būti atsiskaityta, tačiau kitur tokių griežtų nuostatų nėra. Na ir be abejo yra tam tikros prekybos e, ar gamintojų markės, prekių ženklai, bet kartais tie ženklai tiesiog ne, ne, ne, nesimato, jų nėra ant ūkininko pagaminto produkto. Žymėjimo tikėtimis srityje yra daugybė taisyklių, kad kart kur, kur pasakyta, kas turi būti etiketė, kas turi būti ant produkto, kodėl nepritaikyti šito žemės ūkio produktams. Jau 2004-2005 metais mes jau pradėjom kalbėti apie vairias įmokas, kurias turėjo mokėti gamintojai. Man tuomet sakė, kad e, jeigu kištumės į šį klausimą, iškraipytume rinką. Tačiau manau, kad laikas iš tikrųjų imtis veiksmų be Europos parlamento įsikišimo, ko gero, nebūtų buvę imtas įspręsti šių klausimų. Ir reikia, kad ES lygmenių būtų tos nuostatos, kurios būtų skirtos tam, kad būtų užkirštas kelias nesažininkai praktikai. Ačiū, ponas Dauta, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau ponai ir ponios ministrai, tai taip pat padėkoti už jūsų pasisakymus ir atvykimą. Jau keturi metai mažiausiai. E, Europos parlamente girdimi įvairūs balsai apie nesažininką priekybos praktiką. Nuo tos kenčia maisto grandinėje ūkininkai pirmiausia. Ir džiaugiamės, galėtume šiandien apie šią problemą vėl kalbėti. Turėtume pasakyti visiems kad reikia tinkamai subalansuoti vartotojų ir gamintojų interesus. Bežiaupė sutartyje turi bent jau du tikslus pasakytus e, aiškiai visiems ginti vartotojų interesus ir gamintojų interesus. Tačiau Žemės ūkio komitete mes matome, kad bėgant laikui e, ši interpretacija, kurią pateikė konkurencijos kompetentingos tarnybos, labiau buvo sutelkta į vartotojų interesų gynimą arba jo pseudo interesų gynimą ir nuo to kenčia dabar gamintojas. Be abejo, 1962 metais, kai bedarbių buvo tik 4 procentai Europoje ir kai e, maisto produktų krepšelį sudarė 22 procentus pajamų, galima buvo suprasti, kad svarbiausias dalykas buvo vartotojų interesas. O dabar, kai turime 10 procentų bedarbių, kai e, maisto produktų krepšelis sudaro tik 8 ar 10 procentų, e, daug kas pasikeitė, tad vėl tuos interesus reikia subalansuoti iš naujo, kaip sakė Paulo Castro ir Albertas Des, mes e, omnibuse numatėme eilę siūlymų, kurie būtų pirmasis žingsnis. Žingsnis, kurį galėtų žengti Europos parlamentas tuo metu. Be abejo, reikės kitos reformos metu siekti dar daugiau, tačiau manau, kad netrukus e, dėl Europos parlamento siūlymo pasisakys taryba. Tad reikėtų, kad e, jūs e, aiškiai išdėstytumėte savo požiūrį į mūsų siūlymus, kai jūs svarstysite taryboje. Nes mes, reikia, sutarėme ir mes galėtume sustiprinti gamintojų galias, jų poziciją, jeigu visi nuspręsime nuo žodžių pereiti prie darbų ir dirbsime kartu. Dėkui už pasitikėjimą. Köszönöm szépen a szót. Nem volt még oly régi a szó. Dėkui, ponia pirmininkė. Netaip seniai Slovakija pirmininkavo Europos Sąjungos tarybai. Noriu jum padėkoti už efektyvų pirmininkavimą. Aš atsiprašau, nes šiek tiek nukrypsiu nuo mūsų temos, paminėsiu dalyką, kuris susijęs su ją, bet netiesiogiai. Džiaugiuosi, kad šiandien pas mus yra trys žemės ūkio ministrai ir jums visiems trim turiu klausimą. Ir tai yra esminės svarbos dalykas. Tos pačios pakuotės, tas pats kalorijų kiekis, bet skirtingas turinys to paties gaminio. Vengrijoje buvo atlikta studija ir matėme, kaip skiriasi produktų kokybė, žemės ūkio produktų kokybė, kai jie pardavinėjami skirtingose valstybėse narėse. Tai norėjau paklausti, kaip šią problemą galime spręsti. Panas Andrija, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad pasisakymuose kartosis e, šis beitas, nes e, atrodo sutarėme dėl visų pasisakymų. Ačiū visiems trims ministrams už jų žodžius. E, iš jų matyti, kad tas klausimas, kuris yra iškeltas jau prieš keletą metų, yra ypatingai svarbus, tai atitinka ekonominius iššūkius ir būtinybę subalansuoti ekonomiką. Tai atitinka visiškai tuos, tas mintis, kurias išdėstė ponas Dauta, ponas Kastro, ponas Des. Tad e, matome, nors kalba skirtingi žmonės, mintis yra ta pati visais atvejais. Mes norime geresnės pusiausviros tarp e, vartotojų interesų ir gamintojų interesų. Mes jau keletą metų to prašome Europos parlamente, e, apie tai yra kalbama. Matome, kad šiandien yra būtina vėl turėti europinės taisyklės tam, kad būtų galima išspręsti tą problemą, apie kurią šiandien kalbame. Be kita ko, taip pat reikia peržiūrėti visas maisto produktų gamybos grandinės grandelės. Mes kalbame apie taip pat prekybą maisto produktais, reikia pasižiūrėti, kokį vaidmenį pramonės įmonės vaidina šioje pusiausvyroje, siekiant ją geriau užtikrinti. Mes žinome, kad mūsų dabartinių sprendimų nepakaks, nes reikės tinkamai kontroliuoti rinkas jos, tai šis rytis priklauso nacionalinės kompetencijos ryčiai, tad mes turėsime paskatinti taip pat šios rytis plėtojimą. Be abejo, svarbios yra europinės taisyklės, taip pat svarbu, kaip tinkamai tvarkyti rinkas tarptautiniu lygmeniu. Dėkoju. Ponas Dienano, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, apsirūpinimo maisto produktais grandinė yra svarbus klausimas, ta grandinė sudėtinga labai dažnai. Tad labai svarbu, kad ministrai galėtų tinkamai e, dirbti kartu su Europos komisija, galbūt dirbti detaliau. Tai nuo to priklauso, kaip bus dirbama su tarpininkais ir gamintojais. Kai matau gamintojus, kurie skunčiasi kainomis, kurios joms yra pasiūlytos. Peržiūriu į Pažiūrėjau, tai, ką sako gamintojai, jie vėlgi sako, kad tie, kurie prekiauja pagamintais produktais, jiems moka nedaug. Taigi ši grandinė labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų manau, kad reikia e, daugiau įdėkti sutarčių tinkamų pasirašymo taisyklę. Gamintojai turi, e, ko gero, labiau burtis, kurti organizacijas, kaip sakė Mišel Danta, reikia burtis taip pat ir dėryboms. Ir tuomet gamintojai galės įgyti daugiau svorių e, derinti su priekybos tinklais. Kita problema, kuri atkreipia mano dėmesį, yra štai kas. Tai yra tos trumposios grandinės ir apsirūpinimo jose klausimas. Ir ir, ir maitinimo įstaigos. Manau, kad e, dėl visuomeninio maitinimo reikėtų iš tikrųjų iškelti klausimą, ką daryti, kad nors, kokia nors mokykla ar seniorų e, priežiūros institucija galėtų apsirūpinti tos trumposios grandinės būdu, kad e, nereikėtų dalyvauti ilgai trunkančiose procedūrose, kad tai visiems būtų naudinga, tai taip pat svarbu. Uh, Ir aš manau, kad reikėtų dar atkreipti dėmesį į šį klausimą detaliau. Daug kartų buvo keliamas kainų stabilumo klausimas. Tai yra iš tikrųjų svarbus, aktualus klausimas, turime prie jo dirbti labiau. Pone ministrė, jūs kalbėjote apie raumingo, apie tarptinklinio ryšio mokesčio pabaigą. Uh, minėjote tą pavyzdį. Tai iš to matome, kad jeigu valia yra, kelias tikslo pasiekti paprastai yra randamas. Aš manau, kad rasim tą kelią, kaip užtikrinti pajamas mūsų žemdirbėms. Dėkui. Pani posu Sechnalova. Dėkoju. Gerbiamas, gerbiami ministrai, gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti ministrams atvykusiems į Europos parlamentą. Pristatėte situaciją ir valstybių poziciją. Aš esu INTA komiteto narė, bet atėjau šiandien išklausyti jūsų informacijos apie šį darbinį dokumentą. Žinome, kokia yra Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonė dėl nesažiningos prekybos praktikos, dėl noro užtikrinti geresnį maisto tiekimo grandinės veikimą. Taip pat e, vartotojų teisių ir sveikatos komitetas yra parengęs nuomonę šiuo klausimu ir labai svarbu visus šiuos dalykus pakelti į europinį lygį. Ir tikiuosi, kad bendradarbiavimas tarptų dviejų komitetų iš tiesų duos gerų rezultatų. Labai būčiau norėjus, kad tokios diskusijos vyktų taip pat ir e, vartotojų apsaugos komitete. Norėčiau keletą klausimų pateikti visiems trim ministram. Pone Matečna sakė, kad čia kalbam apie savanorišką iniciatyvą, nes situacija negerėja ir dėl to uh, noriu taip pat priminti, kad Čekijos žemės ūkio ministras pristatė, kokia situacija yra Čekijoje. Buvo kalbama apie tai, kad dešimt valstybių narių paremė šį dokumentą bet manau, kad reiktų, kad daugiau valstybių parengtų, paremtų šią iniciatyvą. Ir mm, labai svarbu, kad ir komisija, ir taryba rodytų iniciatyvą. Rinkos, vidaus rinkos komitete yra rengiama nuomonė apie maisto produktų kokybę ir turbūt reiktų mm, atitinkamos direktyvos skirtos nesažiningos e, prekybos e, praktikos klausimui išspręsti. Dėkui. Norėčiau padėkoti ministram. iš tiesų be, susidariau įspūdį, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete mes turime aiškę nuomonę šio klausimu ir kiek žinau, tarybos pozicija irgi yra pakankamai aiški. Kaip ir komisija, kaip ir komisijos. Ir tai yra pozityvu, tai yra gerai nes galime mm, taip pat spręsti ir kainų klausimą. E, tai labai aktualus klausimas ūkininkams. Aš netikiu savanoriškomis iniciatyvomis. Pažiūrėkime, kokios iniciatyvos buvo, savrankiškos iniciatyvos buvo Europoje ir Ispanijoje, tai ne viena jų nedavė deramų rezultatų turime priimti sprendimus, turime siekti, kad ES lygmenių būtų parengti teisės aktai ir tuo būdu suderintos nacionalinės taisyklės. Mums reikia bendros teisinės sistemos. Ir čia, man atrodo, 23 valstybės narės turi savo taisyklės skirtas užkirsti kelią nesažininkai priekybos praktikai, bet turime siekti tų taisyklių suderinimo Europos lygmenių. Turime numatyti deramas sankcijas, kurios būtų atgrasančios. Be to, be tos europinės taisyklių sistemos turėtume taip pat skirti dėmesio kitam dalykui tai yra nustatyti gamintojų bendradarbiavimo taisyklės. Ir jos turėtų turėti viršenybę konkurencijos taisyklių atžvilgių. Yra sprendimai, kuriuos priima ūkininkai nacionalinio regioninių lygmenių ir yra konkurencingumo taisyklės. Tai turime siekti, kad bendro žemės ūkio politikos lėšos e, nebūtų švaistomos, o leistų užtikrinti šių problemų sprendimą. Taip pat turime neužmiršti ir PPO e, taisyklių taikomų žemės ūkio srityje. Jos dažnai uh, irgi nėra labai palankios žemės ūkio sektoriui. Tai mano nuomonė, turime iki galo išsiaiškinti visus svarbius dalykus ir veikti, nes mūsų ūkininkai laukia iš mūsų konkrečios veiklos. Ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot šitą diskusiją ir noriu <clears throat> padėkoti ministrams, kurie atvyko šiandieną pas mus e, pasitarti galbūt, e, kaip e, šitą klausimą spręsti. Iš tikrųjų, iš vienos pusės tai džiugu, kad yra tokia iniciatyva ir komitetas ne vieną kartą jau šioje kadencijoje šitos klausimus svarstė ir komisija netgi siūlė variantą savarankiško principo, bet komitetas tada jo atsisakė ir buvo pasiūlyta komisija ieškoti privalomo principo. Iš kitos pusės, žinoma, liūdna, kad e, praėjo jau trejetas gerų metų, o problema, na, praktiškai nesumažėjo, o padidėjo. Ir noriu pasakyti, kad e, e, nors problema yra visoje Europos Sąjungoje, bet skirtingose šalise yra skirtinga situacija. E, na, gal, sakykime, didesnė, e, ilgesnės demokratijos šalyse arba senose vakarų šalyse yra nusistovėję geresni santykiai tarp priekybininkų, gamintojų, vartotojų, o tos šalis, kurios, e, na, neperseniausiai įstojame Europos Sąjungą ir neperseniausiai atsiradusi demokratija po 90 metų, e, iš tikrųjų, na, sakykime, tas e, ta priekyba ir perdirbimas yra kai kur pakankamai laukinis. Ir e, dėrybinė gale ūkininkų yra labai skirtinga ir būtent nuo dėrybinės galės ir priklauso. Ir e, jeigu dėrybinė gale maža, žinoma, tada e, susivienyje priekybininkai ir susivienyje perdirbėjai, jie praktiškai diktuoja viską. Ir jeigu netgi kaip ir e, Čekijos ministras minėjo apie 38 procentus, mes įstebim kitą dalyką, kada išmokama papildoma parama, automatiškai yra sumažinamos supirkimo kainos ir nieko likti negalim padaryti. Bet kada, sakykime, ES labai norėjo, tai e, ryšių srityje surado būdą, kaip sureguliuoti bankų srityje surado būdą, kaip sureguliuoti, tai aš nemanau, kad čia irgi negalime surasti būdo, kaip sureguliuoti. Aišku, labai daug gali padaryti patys ūkininkai, labai daug gali padaryti valstybės narės, e, organizuodamos kooperaciją, organizuodamos gamintojų organizacijas, šakinės organizacijas, paremdamos, rodydamos pavyzdžius, mokydamos ir taip toliau, ir taip toliau, bet visko tikrai nepadarys. Ir mes manau, kad tikrai ES mastu turim ir kuo greičiau turim nustatyti taisyklės iš vienos pusės na, sakykime, bendrus principus, iš kitos pusės suteikti valstybėm narėm kai kurias teisės, kad jos pačios galėtų pas save priimti pagal savo specifiką. Nes yra viena specifika Portugalijoje, kita specifika Švedijoje, trečia specifika yra Baltijos šalyse. Tai aš tikrai labai dėkoju visiems ir džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mes bendru darbu iki šių metų pabaigos turėtumėm kažkokį rezultatą pasiekti. Ačiū. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnilor ministri, la ministru pentru... Ačiū pirmininkė, ačiū ministrams. Džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų šios dienos posėdėje. Manau, kad um, aptariama problema yra tikrai labai reikšminga. Ir mes turime kovoti su nesažininga prekybos praktika, ypač rytų valstybėse narėse. Aš esu iš Rumunijos ir ši problema mums labai aktuali. Ir manome, kad labai svarbu, kad būtų bendrėjai ES teisės aktai šioje srityje. Deja, matome, kad valstybėse narėse šis klausimas sprendžiamas skirtingai. Pavyzdžiui, Rumunijoje pernai buvo priimtas įstatymas, kuriuo reglamentuojama žemės ūkio produktų prekyba. Ir žemės ūkio produktų pardavimas vartotojams, kaip numatoma, turi būti uh, E, už prieinamą kainą, bet komisija prieš šią sistemą pradėjo pažeidimų procedūrą. Aš asmeniškai domėjausi šiuo klausimu ir matau, kad yra tokie teisės aktai, tokie įstatymai, kurie leidžia naudoti tokią sistemą, tokią įstatymo nuostatą, kalbant apie trumpalaikį žemės ūkio produktų tiekimą. Tiesa tokia, kad ūkininkams reikia paramos. Mes dažnai kalbame apie pagalbą ūkininkams, bet e, turime galvoti taip pat ir apie vartotojus. Vartotojai taip pat turi e, turėti galimybę rasti konkretų produktą rinkoje už prieinamą kainą. Kolega Edoš kalbėjo apie kai kurias problemas. Negalime leisti, kad būtų taikoma dviguba sistema, dvigubi standartai produktams parduodamiems rytuose ir vakaruose. Bet e, mes matome, kad e, yra standartų skirtumų netgi kalbant apie techniką rytuose ir vakaruose. Taip neturėtų būti. Pone Maginės, prašom. Ačiū pirmininkė ir norėčiau padėkoti visiems trims ministrams už dalyvavimą. Manau, kad tai yra diskusija, kuri turėtų vykti reguliariai ir ne vien su ministrais, bet taip pat su nacionaliniu parlamento atstovais. Taigi aš norėčiau dar kartą padėkoti Jums už dalyvavimą ir už glaustus pasisakymus. Taip pat ačiū pirmininkavusiai Slovakijai. 2016 e, birželį 600 šio parlamento narių balsavo už tai, kad komisija būtų paraginta pateikti ES teisės aktų sistemą. Taigi mūsų pozicija labai aiški ir jūs padedate mums tai pasiekti e, pristatydami šį neoficialų dokumentą. Aš žinau, kad šis rytis yra labai sudėtinga ir galbūt todėl, jeigu mes e, negalime suteikti kažkokių išlygų komisijai, tai dėl to, kad uh, E, ši tema yra tikrai labai sudėtinga. Kolegos paminėjo tarptinklinio ryšio mokestį. Aš tikiuosi, kad mums nereikės tiek daug laiko šioje srityje priimti reikalingus teisės aktus, kaip kad atsitiko tarptinklinio ryšio mokesčių atveju. Vis dėlto kartais reikia laiko ir spaudimo, kad e, reikalingas darbas būtų atliktas, bet aš manau, kad kontekstas yra platesnis nei minėta šioje diskusijoje. Buvo paminėtas biudžetas, Tai yra tikrai labai svarbus kriterijus, bet dar daugiau. Praeitą savaitę kalbėjome apie klimato kaitą ir žemės ūkį ir apie tai, kokiu priemonių reikės žemės ūkija. Vyksta diskusijos apie viešai interesą, apie tai, kad ūkininkai turi daryti daugiau, saugodami bioįvairovę ir panašiai. Ir jeigu mes didinsime spaudimą maisto tiekimo grandiniai, jeigu jis bus dar didesnis nei dabar, tai mums nepavyks pasiekti pažangos kitose srityse, nes ūkininkai negalės investuoti. Investuoti galima tik tada, jei turi pakankamą pelno, kad išgyventum ir investuotum. O dabar tai yra probleminės rytis. Daug ūkių Europoje vos išgyvena ir investuoti negali. Taigi galiausiai ilguoju laikotarpiu turėsime sumokėti kainą už tai, už tai, kad dabar nėra pakankamo pelno ūkininkams. Aš pakankamai ilgai dirbu su šiais klausimais. 2005-aisiais prasidėjo ši diskusija. Ir aš manau, kad mes tikrai kartu turime dirbti ir daryti spaudimą komisijai ir nagrinėti geriausios praktikos pavyzdžius valstybėje narėje. Nesistengime išradinėti dviračio, žiūrėkime, kas jau dabar veikia ir ką galime toliau taikyti. Jeigu mes dirbsime vieningai, tai galime paskatinti, taip sakykime, komisiją išspręsti nuomonių skirtumus tarp įvairių komisijos narių, nes tų skirtumų yra, ir reaguoti į parlamento valią ir tarybos valią. Ačiū, ponas Agnių. Pone Maginė sakė, 600 parlamento narių balsavo už tai, kad komisija imtųsi veiksmų, bet aš buvau, ne, nebuvau vienas iš jų. Mes Junktinėje karalystėje jau kurį laiką kovojam su šia problema su mažmeninės prekybos e, situacija. Ir mes e, įsteigėme tokią priežiūros atstovę, Kristin Teikon. Ir ji nuolat dirba šioje srityje ir 2015 metais ji uh, E, nurodė Tesko didžiausią prekybos centrą Junktinėje karalystėje e, ir pasakė, kad e, šis prekybos centras sulaiko mokėjimus ūkininkams. Tai yra tarsi tokia gėda, neigiama reklama. Tais pačiais metais ji taip pat jai buvo suteikti įgaliojimai taikyti nuobaudas atsižvelgiant į prekybininkų apyvartą. Ir tos sankcijos pradeda veikti ir ta institucija priežiūros pradeda veikti, bet mm, ta sistema veikia tik tai e, prekybų centrų ir mm, tų, iš kurių jie perka e, atveju. Tai gali būti nebūtinai ūkininkai, o pavyzdžiui, perdirbėjai. Na, nenorime, aišku, kad mūsų numatoma sistema padarytų kažkokių, kažkokios žalos. Mes e, šiandien girdėjome, kalbant apie tai, kad yra skirtingos požiūris į priekybą skirtingose valstybėse narėse. Ir mano kolega, kuris teikia mašinas Italijai ir Vokietijai, taip pat sako, kad dirbti su šiomis dviem valstybėmis yra e, visiškai skirtingi dalykai. E, ir dar kitaip yra turėti priekybos ryšius su Rumunija. Ir dar, aišku, turime galvoti apie administracinę naštą. Turės būti centrinių mastų renkama informacija. Ir, aišku, ES labai gerai sekasi gaminti dokumentus. Bet gali praeiti metų metai, kol tie popieriai duos kažkokią naudą, tie dokumentai duos kažkokią naudą. Taip pat turime galvoti apie korupciją, kalbame apie labai didelius rinkos žaidėjus, tuos e, prekybos centrus. E, ir galima įsivaizduoti, kad jie galėtų papirkti ir komisijos narį. Na, Airijoje yra nemažai e, sektorių, e, kurių ir nereglamentuoja BŽUP. E, bulvių, morkų auginimo sektorius, keulininkystės ir taip toliau. Kai kurios įmonės eina kita kryptimi jie didėja tos įmonės ir jeigu taip atsitinka, tai jūs pasinaudoja mm, teritorija tų įmonių, kurios pasitraukia iš rinkos. Tai gali būti, kad mm, pavyzdžiui, keulės auginamos fermoje ne priklausančioje augintojui. Mes turime dabar galvoti apie tos sektorius, kurių neapima BŽUP. Turime galvoti, žiūrėti į praeitį, kad numatytume ateitį. Panas Bogovič. Ačiū. Aš norėčiau taip pat išsakyti vieną pastabą ir noriu pasisveikinti su visais trim ministrais. Ačiū, kad dalyvaujate. Ypač norėčiau padėkoti Slovenijos ministrui, kuris pristatė dabartinę padėtį Slovenijoje ir kalbėjo apie tai, kaip ilgai jau mes siekiame pagerinti ūkininkų padėtį. Mes pasiekėme tikrai neblogų rezultatų, bet jie tikrai nepakankami, kad um, ūkininkų padėtį galėtume vadinti gerą. Mes, Žemės ūkio komitetas, esame jūsų sąjungininkai ir tai yra ko gero geriausias formas, kur mes galime keistis nuomonėmis ir gerąją patirtimį. Bet e, sunkioji užduotis yra įtikinti komisijos atstovus, kad e, reikia imtis veiksmų. 2016 gruodį mes nagrinėjome komisijos ir e, komisijos nario Hogano pateiktą ataskaitą, kuri buvo labai aiški. Ten buvo sakoma, kad situacija rimta ir būtina keisti teisės aktus, E, priešingų atvejų padėtis niekada nepagerės. Nedaug žmonių norėjo tai girdėti, bet e, tai yra tikrai tiesa. Septyni ministrai pasirašė šį neoficialų dokumentą. Du Baltijos valstybių atstovai ir penki Rytų Europos ministrai valstybės narės neseniai prisijungusios prie ES. Jeigu pažiūrėtume į tendencijas žemės ūkėje pastarojų metų, tai matysime, kad šių naujųjų valstybių narių situacija yra dar prastesnė nei vakarų valstybių. Iš dalies taip yra todėl, kad nepakanka bendradarbiavimo ir nepakanka organizuotumo tarp ūkininkų šiuose valstybėse narėse. Yra istorinių problemų, kalbant apie ūkininkų bendradarbiavimą mūsų šalyse. Yra tyrimų rodančių, kad vaisių ir daržovių gamintojams šie gamintojai yra vakarų Europos valstybėse 90 procentų jų yra susibūrę į organizacijas. Ir tas susibūrimas į organizacijas vyko pakankamai spontaniškas, bet rytų Europos valstybėse narėse taip neatsitiko. Taigi dalis šios problemos gali būti išspręsta stiprinant ūkininkų Mm, saviorganizavimą, bendradarbiavimą ir reikia juos įgalinti būtis į organizacijas. Ir apie tai turime galvoti, mm, svarstydami žemės ūkio politikos ateitį. Toliau, kalbant apie nesažininką priekybos praktiką, manau visiškai aišku, kad e, žemės ūkio sektoriuje yra didelė koncentracija ir sektoriaus padėtis yra rimta, taigi būtina įsikišti. Jeigu buvo įstengta įsikišti į tokį stiprų sektorių kaip energetika, Taip pat matome, kad dabar sunkvežimių vairuotojai turi mokėti tam tikrus mokesčius, jeigu nesilaiko taisyklių. Taigi, jeigu buvo įmanoma padaryti pokyčius tokiuose rimtose srityse, tai ir žemės ūkė tai įmanoma. Mes turime tik aiškiai išsakyti savo reikalavimus. Vartotojai mūsų pusėje, jie pritarė mūsų siūlomiems veiksmams. Taigi, mes turime daryti visuomenės spaudimą ir siekti, kad padėtis pasikeistų. Ačiū, ponas Kaputa. Sì, grazie, grazie Presidente. E... Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems trims ministrams. Netaip dažnai nutinka, kad tarybai atstovauja tokio aukšto lygio atstovai, tar trys. Ačiū, kad žemės ūkio sektorių tokių svarbių klausimų sutikote diskutuoti. Ačiū taip pat, kad sutikote su tuo, kad e, problema yra, kad reikia ją spręsti. Puiku, kad mes visi kartu pabrėžiame, kad žemės ūkio sektorius čia yra labai trapus. Būtinos yra priemonės sprendimams rasti. Manau, kad tų priemonių efektyvumas keičiasi priklausomai nuo šalių. Be abejo, reikės daug ką pagerinti. Reikia pirmiausia užkirsti kelią nereikalingai rizikai, o šiaip rizika dalintis teisingiau visos maisto grandinės, e, visoje maisto grandinėje. Rizikos valdymas taip pat turi būti teisingai pasiskirstytas. Tačiau kol kas nėra ES teisės aktų šią temą, kad būtų galima užkirsti kelią nesažininkai priekybos praktikai, kurią galėtų vykdyti e, žemės ūkio sektoriaus vienos ar kitos įmonės. Tikiuosi, kad omnibuso reglamentas padės reaguoti šią situaciją. Ačiū ponui De Castro ir ponui Des už jų atliktą darbą. Manau, kad reikia dar dėti daugiau pastangų. Jūs Daugelis kalbėjote apie siūlymus, kuriuos patvirtino Europos parlamentas. Mūsų komitetas turėtų netrukus uh, tarti savo žodį dėl tų siūlymų. Reikia kreiptis Europos komisiją, kad ši suformuluotų pasiūlymą, kurio tikslas būtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus šiuo klausimu Europos Sąjungoje, kad nesažiningai prekybos praktikai būtų užkirstas kelias. Pavyzdžiui, 29-2005 2009 metų direktyva yra tas dokumentas, kur taip pat reikėtų atspindėti tą problematiką, kurią kelia nesažininga prekybos praktika. Būtina sukurti sąlygas geresniai rinkos situacijai kurti, kad visi rinkos dalyviai galėtų e, pasinaudoti tuo, kad yra pakankamai produktų, geros prokybės produktų e, tai svarbu vartotojams, o kad gamintojai taip pat turėtų sąlygas taip pat kurti, gaminti, e, taikyti inovacijas, netur, ne, kad jų netrukdytų tokios problemos kaip nesažininka priekybos praktika. Mes turėtume pasiūsti signalą ūkininkams, parodydami, kad mums rūpi jų interesai, kad esame pasirengę juos ginti. Ir manau, kad jūsų pateikti siūlymai sulauks paramos mūsų komitete. Dėkuoju. Moiti kolegų govoriha za. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponai ministrai. Kolegos kalbėjo apie produktų kokybę ir kalbėjo apie praktiką skirtingą egzistuojančią rytų ir vakarų Europoje. Gera praktika yra vienas dalykas, tačiau tai yra papildoma, e, papildoma priemonė be teisės taisyklių, be įstatyminės bazės nieko negalėsim nuveikti. Mano klausimas būtų toks. Ar iškėlėte klausimą, e, ar uždavėte šį klausimą maisto grandinės dalyviams? Kur jie mano yra daugiausia silpnų vietų toje maisto gamybos grandinėje? O gal jie džiaugiasi tuo, kaip ši grandinė veikia, nes išlošia iš esamos situacijos. Bulgarijoje, pavyzdžiui, Yra tokių maisto gamybos grandinių, kur 80 procentų produktų sunkiai randa vietą rinkoje, tačiau ta grandinė veikia toliau. Tad turime e, ir toliau gaminti maisto produktus, kad galėtume išvaitinti visą žmoniją. O kaip mes tą galėsim padaryti, jeigu didesnė dalis produktų bus tokie, kurių nepavyksta rinkoje parduoti. Kaip galėsime paremti gamintojus, kurie uždirba tik centą ar du už savo gaminius. 40 procentų turėtų būti tie skaičiai pirmajame ir antrame ramstyje, tai galėtų padėti maisto visai grandiniai ir tai padėtų pataisyti daugelio situaciją. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu prisijungti prie kolegų žodžių. Jie dėkojo ponams ministrams už atvykimą ir iš tikrųjų tai yra puikia proga matyti tris žemės ūkio ministrus vienu metu mūsų posėdėje. Visi jie yra iš naujųjų valstybių narių, tai yra puiku. Norėčiau taip pat įsijungti į diskusiją dėl produktų žymėjimo etiketėmis. Aš esu perskaitęs praktiškai visus straipsnius šią temą, sudalyvavęs konsultacijose su daugeliu suinteresuotų asmenų, tačiau nesu matęs e, kokio nepriklausomo vertinimo ar mokslinio pagrindimo šioje srityje. Ir Galbūt tyčia yra kalbama tik apie tai, kas e, rinkos grandinės dalyviams palanku girdėti. Tačiau, man atrodo, reikėtų daugiau mokslinio pagrindo šioje diskusijoje dėl situacijos rytų ir vakarų valstybėse Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, PVM yra kitas dalykas. Vėlgi, tai yra tas rytis, kur taikoma nesažininga praktika. E, bandoma pasinaudoti esamomis spragomis, išlošti iš PVM. Ir kai kuriais atvejais netgi kalbama apie tokius labai sudėtingus atvejus susijusius su PVM. Turime pavyzdžių, kai PVM, pavyzdžiui, gražinamas žemės ūkio įmonėms. Kaip jūs vertinate tokią praktiką? Trečias klausimas. Ir čia prisidėsiu prie savo kolegos Bogovičių žodžių. Mes bandome globoti kai kurios projektus, nes tai yra nauji, novatoriški projektai ir nenorėčiau apie tai detaliau kalbėti dabar. Tiesiog norėčiau paklausti, ar turite kokiu nors specifiniu priemonių padėti mažoms, smulkioms kaimo bendruomenėms, kad šios labiau įsitrauktų į modernaus pasaulio dirbamus darbus maisto grandinės srityje. Ką manote apie ateitį? Kiek bus patrauklus žemdirbio gyvenimas ateityje? Dėkoju. Kolegė Petir, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat atvykusiems į mūsų posėdį ministrams. Pagal mūsų turimus duomenis, neskaitant Danijos ir Švedijos, visos kitos valstybės narės turi teisės aktus susijusių su nesažininga prekybos praktika. Kadangi e, prekybininkų elgesys dažnai būna neigiamas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, jų atžvilgių, manau, kad turime paskelbti konkrečias ES lygio priemonės. Turime turėti ES lygmens teisės aktą, teisės aktus, kurie padėtų kovoti su nesažininga priekybos praktika. Kadangi esu iš Kroatijos, turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad yra kalbama apie šią problemą apskritai ir kad mano iniciatyva buvo priimta. Tai buvo ta iniciatyva, kuri buvo susijusi su teisės aktų priimimu Kroatijoje dėl nesažiningos priekybos praktikos. E, ir tas toksai neprivalomas žingsnis siūlymas nepasirodė esas labai efektyvus. Labai svarbu, aišku, E, kalbėti ir apie produktų esamų rytų valstybėse kokybę, palyginti ją su, su tais pačiais produktais ir jų kokybę, kurie parduodami vakarų Europos valstybėse. Tai buvo pastebėta, apie tai buvo kalbama. Tie produktai buvo analizuoti. Vieni iš jų buvo gaminti Kroatijos rinkai, kiti Vokietijos rinkai, e, Slovakijos rinkai. Ir pagal atliktą analizę paaiškėjo, kad yra uh, įrodymų, kad tie produktai savo kokybę skiriasi. Tai yra labai plataus masto sukčiavimo atvejais, labai rimtas atvejis. Todėl manau, kad ES lygmenių turi būti nuspręsta dėl sankcijų, kurios būtų taikomos kiekvienu atveju, kai šitoks sukčiavimas būna aptinkamas. Tai yra dalykas kenkiantis Kroatijai, bet taip pat, manau, ir kitoms valstybėms narėms. Todėl noriu kreiptis į Jūs ir Europos komisiją ir padaryti viską, kad būtų šiai diskriminacijai užkirstas kelias. Ačiū. Klamadu. Uh, much, uh, Ačiū, aš klausiau šios um, diskusijos kamštyje technologijų pagalba ir džiaugiuosi, mm, kad um, čia visi sutiko dėl kai kurių dalykų, bet ir aš taip pat norėčiau pritarti tam, kad labai greitai šios problemos mes neišspręsime, nes jau prieš tris metus e, kalbėta buvo labai intensyviai, be galo be krašto, buvo stengiamas išsiaiškinti, kokia yra problemos esmė, kur jos šaknis. Dabar kol kas mes tiesiog konstatuojame, kad problema su nesažininga prekybos praktika yra. Uh, Žinome, kokie yra pavyzdžiai ir dabar jau reikia kažką daryti, nes galiausiai, jeigu viskas tęsis toliau, taip kaip dabar yra, tai svarbiausi žmonės maisto grandinėje, tai yra ūkininkai, neturės tinkamų sprendimų ir žmonės tiesiog nenorės dirbti žemės ūkė, nenorės būti ūkininkais, bet jeigu nebus jiems garantuotos tinkamos kainos, tai to nebus. Uh, Jeigu Deidas kovoja su Galijotu, Deidas gal ir įveikia Galijotą Biblijoje, bet realybėje taip atsitinka nedažnai. Taigi iš tiesų mes turime arba riboti įmonių dydį, arba stiprinti ūkininkų pozicijas. Mes tikrai turime imtis veiksmų ir jeigu tai reiškia, kad reikia Europos teisės aktų, mm, ir jeigu mm, tai mes turėsime pasirinkti šį kelią, kad nebūtų kažkokių bandymų apeiti kai kurios dalykus nacionalinių lygmenių. Bet e, metas baigti ilgas kalbas ir aš pats tą ilgą kalbą savo nutraukiu, imkimės veiksmų. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis komisijai. Dėkui, pirmininkė. Europos komisijos vardu norėčiau padėkoti ypač ministrei Matečnai už tą darbą, kurį ji ir jos komanda atliko 16 metų antroje pusėje. Jūs, manau, iš tiesų labai daug e, nuveikėte, kad visos 28 valstybės narės pritartų tarybos išvadoms. Nebuvo taip lengva to pasiekti. Šiandien mm, mm, tos mūsų diskusijos skirtos nesažiningos prekybos praktikos klausimams rodo, kad situacija labai sudėtinga, nes valstybėse narėse skiriasi ir tradicijos, ir įstatymai. Ir iš tiesų su tuo yra susiję daug problemų, nes ne visos valstybės narės nori dar šioje srityje priimti naujų teisės aktų. Ir jūsų darbinis dokumentas irgi atspindi tas problemas, kurios yra taryboje irgi jaučiama, kad tai yra sudėtingas dalykas. Iš kitos pusės matome, kad parlamentas labai remia komisijos darbą šioje srityje ir nori, kad komisija pasiūlytų teisės akto pasiūlymą, pateiktų teisėkuros pasiūlymų, kad galėtume išspręsti esamas problemas. Vien tai, kad yra nesažininga priekybos praktika, vien jos buvimas rodo, kad rinka neveikia taip, kaip turėtų veikti. Dėl to mes turime e, ne tik spręsti šias problemas, bet ir atsižvelgti į visų valstybių narių specifiką, primdami teisės aktus šioje srityje rytoj. Turime puikią galimybę nes pas jūs ryt atvyks du komisijos nariai atsakingi už šį klausimą. Tai bus uh, ponia Margaret Vestager ir Filas Hoganas. Mm, manau, kad jų mm, dalyvavimas sprendžiančios klausimus yra labai svarbus. Aš daugiau šiandien nekomentuosiu. Uh, ir paliksiu viską rydienai, kai atvyks du komisijos nariai. Ačiū, dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Noriu pasveikinti mūsų svečius, atstovus iš įvairių pasaulio šalių parlamentų. Juos pakvietė vienas parlamento generalinių direktoratų, sakant, remti demokratiją. Taigi e, sveikinu visus svečius, labai džiaugiamės, kad e, esate šiandien čia su, jumis, su mumis. Mm, aptarėme šiandien labai svarbę temą, jis svarbi visoms šalims. O dabar suteiksiu galimybę atsakyti mūsų svečiams ministrams, ko gero tą pačią tvarką, kokie jie pasisakė, prašom. Dėkuojam veľmi pekne za možnosť ešte reagovať e, za... Dėkoju. Dėkoju pirmininkė už šią galimybę atsakyti į parlamento narių klausimus, už tą paramą, kurią mums parodė parlamentarai. Mes kai že, mes Žemės ūkio ministrai, kai tvirtinome šias tarybos išvadas, norėjome, kad šis klausimas nuolat liktų mūsų akiratyje. Mes esame žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrai ir būtent atsakingi už tai, kad būtų apsaugotas žemės ūkio sektorius, kaip kolegos minėjo, tai iš tiesų buvo Davido kova su galijotu. Ir jinai tokia ir yra, kai kalbame apie didžiulės maisto tiekimo grandinės. Tos grandinės yra tie galijotai. Ir tik turėdami visą reikalingą informaciją ir būdami pasirengę galime laimėti kovą su galijotu, jei galime reguliuoti mm, telekomo veiklą ar vandens apsirūpinimą vandeniu, tai manau ir šioje srityje galime daug ką nuveikti. Ir aš tikiuosi, kad netolimoje ateityje mums pavyks sureguliuoti maisto tiekimo grandinės. Dėkoju. Aš noriu padėkoti Jums už supratimą, už tai, kad taip rimtai žiūrite į šią problemą. Buvo mm, kalbama apie savanoriškų projektų rezultatus. Ar įsivaizduojat, kad komisija galėtų kryptis į valstybės narės, skatindama imtis kažkokių neprivalomų veiksmų? Nes dabar jau galima daug ką e, savanoriškai daryti, bet turbūt turėsime tada taikstyti su tuo, kad ekonominės veiklos subjektai, tie mažmenininkai, sakys, kad mes nenorime to ar ano, nes nieko neuždirbsime. Ir taip toliau. Taip pat e, buvo minimas tas 45 dienų e, laikotarpis, per kurį ūkininkam turi būti sumokėta. Tai iš tiesų ta Davido ir Galijoto kova tikimės duos rezultatų. Jei mažmenininkai pardavinėja nedidelėmis kainomis ir e, turi skaityti su situacija vietoje. Tai aš norėčiau kreiptis į komisiją. Šiame dokumente mes išdėstėme, kokia įvairi praktika yra, e, nesažininga praktika yra valstybėse narėse ir pasiūlėme tam tikrų sprendimų bet iš komisijos tikimės teisės aktų pasiūlymų šiom problemom spręsti, kad iš tiesų ūkininkų e, padėtis pagerėtų. Dėkui, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš grįšiu į Sloveniją nusiteikęs daug optimistiškiau negu kad atvažiavau negu kad prieš atvažiuodamas čia, nes matau, kad mes visi puikiai suprantame vieni kitus, bet turime neužmiršti e, to, kad skirtinga produktų kokybė taip pat yra nesažininga prekybos praktika. Slovenijoje ta problema nėra labai didelė, bet negali būti tas pats produktas pardavinėjamas skirtingose valstybėse narėse, būdamas skirtingos kokybės. Tai nėra normalu ir to neturėtų būti leidžiama daryti. Mes kalbame apie Europą. Ir čia produktai visose ES valstybėse narėse turėtų būti tos pačios kokybės. Nesažininga priekybos praktika maisto tiekimo grandinėje. Matome tuos nesažiningus veiksmus, bet ne tik tai yra, matome ir krizę pieno sektoriuje, nes pieno gamintojai, e, ūkininkai praktiškai nieko neuždirba. E, perpardot, e, perdirbėjai ir mažmenininkai pasima savo pelno dalį, o ūkininkam praktiškai nieko nebelieka. Kalbame apie Elgėsio kodeksą, kuris būtų savanoriškas. Manau, kad tikrai uh, savanoriški veiksmai neduos jokių rezultatų. Tikrai nepasisakyčiau už tai. Mes turime, uh, kad būtų ES lygmenių priimti teisės aktai. Tegul tai būna minimalūs teisės aktai, bet jie vis tiek turėtų būti visose 27 valstybėse narėse maksimalus sumokėjimo laikotarpis ūkininkui turėtų būti 30 dienų. Ir jei mokėjimas per 30 dienų ne, nepadaromas, tai tada reikia taikyti sankcijas, pavyzdžiui, kurios siektų 1 procentą nuo apyvartos. Ponas Des norėtų šį beitą pridurti. Dėkui, pirmininkė. Aš paprašiau vėl žodžio, nes noriu vieną dalyką paaiškinti. Tarp frakcijinių, tarp, partin, tarp partinių pagrindų esame nubrėžę aiškę aišku kelią ir ministrai tam pritarė, kad komisija pateiktų teisės akto pasiūlymo. Ketvirtais metais prasidėjo diskusijos dėl tarptinklinio ryšio. Ir tą paskatino, tas diskusijas paskatino ne komisijos nariai, o parlamentarai, kurie pastebėjo, kaip brangiai tarptinklinis ryšys kainuoja. Ir Mm, mobilių paslaugų teikėjai, e, tel, telekomunikacijų įmonės sakė, kad jei mes panaikinsime tarptinklinį tarp ryšį, tai jos subankrutuos, bet to neįvyko. Ir e, komisijos nario Hogano turbūt irgi turėtume prašyti, kad komisija pagaliau imtųsi veiksmų, nes parlamentas ne vieną kartą uh, sakė, mm, kreipėsi į komisiją, kad tai pateiktų savo pasiūlymų šioje srityje, bet kol kas komisija nieko nedarė. Tai toks stiprus akcentas pabaigai. Aišku, jeigu viskas būtų paprasta, tai jau būtų ir išspręsta. Bet e, iš tikrųjų mm, nėra visiško sutarimo ir nėra visiško sutarimo taryboje ir tikrai nėra bendro sutarimo Europos komisijoje. Yra įvairių generalinių direktoratų skirtingos nuomonės. Uh, Taip pat komisijos nariai įvairūs laikosi skirtingos nuomonės. Ponas Hoganas, komisijos narys, laikosi vienos nuomonės ir jis sutinka su mūsų nuomonė. Pritariu ponui Dės, kad reikėtų daryti spaudimą kitiems komisijos nariams tam, kad būtų pasiektas konkretus rezultatas, kuris mums yra reikalingas ir svarbus. Tai šiuo požiūriu mes sutarėme. Kai kurios valstybės narės ar daugelis valstybių narių turi savo įstatymus, bet reikia ir ES teisės aktų, nes turime bendrą Europos rinką. Tas taip pat neginčitina. Bet aišku, yra tam tikros um, tokios apieimo priemonės, tiesioginis pardavimas, kitos formos, bet um, yra koncentracija prekybos centrų Vyksta taip pat perdirbimo sektorijoje koncentracija. Bet yra ir nemažai vidutinių ir mažųjų įmonių, kurios taip pat e, turi svarbu vaidmenį, bet jos turi burtis. Netgi, pavyzdžiui, pieno fermos, jeigu jos išsibaršiusios, tai uh, negali būti rimtų partnerių prekybos centrams rinkoje. Taip, kai kas sako, tokia jau yra rinka. Žinome, žinome, kokia yra rinka, kaip ji veikia, bet tam tikros paramos reglamentavimo reikia. netgi kalbant apie finansinių institucijų rinką, ji negalėjo um, būti nereguliuojama ir buvo kilusi tokia e, krizė, kurią matėme prieš keletą metų. Taigi būtų gerai, jeigu mūsų kadencija baigtųsi tuo, kad būtų patvirtinti teisės aktai, kuriais siekiama rasti teisinių sprendimų ES lygmenių nes tiek jau skiriame laiko, tiek diskusijų ir pasiūlymų. Tai bent jau turime užtikrinti, kad neatsitiktų taip, kad negalėsime pasakyti, kad mes netlikome savo funkcijų. Dar kartą ačiū ministrams ir ministrei. Ši diskusija, parlamento narių pasisakymai taip pat ministrų atsakymai parlamentų nariams parodė, kad ši tema yra tikrai labai svarbi. Mes toliau dirbsime kartu. Gerai, kad turime atitinkamas nuostatas ir omnibuse. Ir trilogija, nesu tikras, dėl jų toliau vyks sėkmingos dėrybos. Ačiū visiems. Dabar minutėlė techninės pertraukos. Mm, iš tiesų, ši diskusija buvo ilga, turėjome nemažai svečių, aptarėme svarbų dokumentą, taigi dabar trumpa pertraukėlė, po kurios perėsime prie kito punkto, ponas Būda jau ruošiasi. Ačiū dar kartą. Thank you. Otvierame. Teskime posėdį. Atkreipė kolegos mano dėmesį į tai, kad Slovenijos žemės ūkio ministras yra taip pat ir Slovenijos vicepremjeras. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūrų sutikrinimo naudojimas pritaikymas prie mm, ES sutarties 290 ir 91 straipsnio. Sudėtingas pavadinimas nuomonės referentas panas Danielis Būda. Per praeitą posėdį, kai buvo svarstytas šis klausimas, mūsų komitete buvo nuspręsta parengti nuomonę dėl teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros sutikrinimų naudojimas. E, tikslas būtų priderinti kai kuriuos teisės aktus mm, su Lisabonos procedūra. pagal sutartį dėl ES veikimo. Aš tikiuosi, kad ponas Bauda paaiškins mums šią sudėtingą procedūrą. ir leis suprasti visą šios nuomonės ir šio pranešimo sudėtingumą. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, pavadinimas tikrai ilgas ir pats klausimas yra labai sudėtingas. Bet taip pat kalbame apie labai svarbius dalykus, kaip matote, Mes e, kalbame apie visą eilę teisės aktų. Ir, kaip jūs sakėte, mes esame atsakingas, mes mūsų komitete turime dirbti su dviem reglamentais, už kurios atsakingas Žemės ūkio komitetas. Taigi būtina pritaikyti kai kurios teisės aktus e, su Lisabonos sutarties uh, pokyčiais. Kalbame apie kai kurias BŽUP sritis, kurios nebuvo įtrauktos į bendro sutarimo procedūrą. Atsakingas komitetas, kaip jūs ir sakėte, yra Teisės reikalų komitetas. Ir aš norėčiau pabrėžti porą dalykų, į kuriuos atsižvelgiau rengdamas šį nuomonės projektą. Pirmiausia, aš panagrinėjau jūri komiteto uh, pranešimą 2013 gruodžio mėnesį, panas Sayer, jo autorius. Ten kalbama apie atitinkamas kompetencijas ir valstybių narių e, kompetenciją įgyvendinant komisijos sprendimus. Taip pat ten kalbama apie deleguotusius aktus, kurių gyvendinimas yra itin jautrus klausimas. E, klausimai, e, kuriais rengiami deleguotieji aktai, yra techniniai, sudėtingi ir yra svarbių politinių pasiekmių susijusių su daromais pasirinkimais. Komisija turi parengti detalę ES politikos kryptį, e, remiantis e, rengdama deleguotusius aktus ir ji numato teisinių požiūrių privalomas taisyklės, kurios galiausiai daro poveikį toms prievolėms, kurios yra numatytos bazinėme teisės akte. Tas pats principas taikytinas teisės aktų priedams. Priedai yra mm, pagrindinių teisės aktų dalis ir prieduose yra įtraukiami ES leidžiamų produktų sąrašai. Šie sąrašai turi likti tam, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas. Kalbant apie suderinimą žemės ūkio srities priemonių. Tai yra toks procesas, kuriame mes dalyvaujame su taryba trialogo procedūrose. Parlamento raginama, parlamentas raginamas deleguoti įgaliojimus komisijai, joms tvirtinti techninės priemonės, kurios turės poveikį ES vartotojams. Taip pat e, turiu pasakyti, kad kalbant apie priedus ir reglamentą, aš pasiūliau keletą pakeitimų ir ne vien 2006-767 reglamento ir 2008 reglamento pakeitimų. Yra toks um, pavojus, kad į jūrių komiteto pranešimą šie reglamentai nebus įtraukti. Komisija turi priimti deleguotusius aktus remintis um, sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnių ir remintis 291 straipsnių. Komisija turi numatyti konkrečias produktų apibrieštis, pavyzdžiui, kas yra pašarai, Taip pat e, turi numatyti nuostatas dėl e, cheminių medžiagų likučių pašaruose. Taip pat e, numatyti šių produktų naudojimą ir naudojimo trukmę. Yra numatytas penkerių metų laikotarpis Komisija turi pateikti savo ataskaitą e, dėl deleguotųjų aktų. Aš manau, kad būtų svarbu mums visiems aptarti šį klausimą, išgirsti jūsų nuomonę. Bardzo dziękuję. Ja... Ačiū. Pirmiausia, ponas Kaputo paprašė žodžio, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Pauliučiai yra vice pranešėjas e, mūsų frakcijos vardu, jis negalėjo atvykti į Briuselį, tad paprašė pasakyti jo vardu. Jis norėjo padėkoti kolegai Buda už nuomonės projektą. Mes džiaugiamės tuo projektu, mes čia kalbame apie svarbaus teisės akto pritaikymą žemės ūkiui. Europos parlamentas dabar turėtų turėti galimybę remtis Europos komisiją, kad būtų išspręsti tie techniniai klausimai, kurie gali turėti takos ES vartotojams. Labai svarbu, kad deleguotieji aktai irgi būtų adaptuoti, kad šis darbas būtų patikėtas Europos komisijai. Tam reikės e, tarp institucinio bendradarbiavimo. Tai turėtų tęstis penkerius metus ir neturėtų būti tęsiama neterminuotai, kaip tai siūlo Europos komisija. Visiems e, Europos komisijos rekotisiems agri, e, aktams tai turėtų būti taikoma. tiek kalbant apie reglamentą dėl gyvūnų, gyvulių lygų, tiek apie kai kurias kitas temas. Ponas Paulučiai pateiks pakeitimus ir manau, kad bus galima dirbti konstruktyviai su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais, kad balsavimo metu būtų nesunku surinkti didelę daug, balsų daugumą komitete. Ačiū. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti Aldi frakcijos vardu ponui Būda. Jis parengė puikų nuomonės projektą. Praeitą savaitę balsavimo persvara buvo labai nežymi. Deleguotieji aktai tampa svarbių politinių klausimų Būtent dėl to turime labai rūpesingą kri komitete šį siūlymą peržiūrėti. E, svarbu, kad parlamentas įsitrauktų į šią veiklą. Šis klausimas yra susijęs su mūsų teisėkuros veiksmais, todėl turime elgtis ypač atsakingai. Ir turime labai uh, atidžiai pasižiūrėti, kokias galias perdodame. Uh, Labai svarbu pasitikėti specialistais, kurie rengia siūlymą ir dažnai tie specialistai yra iš valstybių narių. Tačiau, ponui būda, turiu klausimą. Kodėl norite, kad būtų apibriešta? Norite apibriežti, kas yra pašarai šiuo atveju. Dėkoju. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów. Kitų. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tai suteiksiu žodį vėl pranešėjui, prašom. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dėkui, ponia pirmininkė. Iš tiesų, galėtume klausti, kodėl turėtų būti įtrauktas pašarų apibrėžimas, jo lab, kad jis jau yra. Bet čia yra tam tikras niuansas. Praėjusią savaitę balsavome plenarinėje sesijoje ir tas balsavimas susijęs su komisijos veiksmais, keičiant nemažai teisės aktų ką reikia daryti, kad tie teisės aktai būtų pakeisti. Pavyzdžiui, keičiasi pašarų apibrieštis ar vaistų, mm, ar situacija vaistų rinkoje, ar situacija rinkoje. Kartais reikia iš naujo apibriežti. Pavyzdžiui, pašarus nes savoka per keletą metų pasikeitė. Tai jei komisija tą daro per įgyvendinimo aktą, jinai gali primesti valstybėm narėm savo poziciją, o per deleguotąjį aktą, tą darant, parlamentas galėtų dalyvauti sprendimo prieimimo procese. Tai dėl to deleguotųjų aktų variantas buvo pasirinktas, nes taip ir parlamentas turi balsą, gali kažką pasakyti tuo klausimu. ne todėl, kad mes nepasitikime komisiją, bet nenorime, kad komisija viena priminėtų sprendimus, kurių pasiekmes gali būti ilgalaikės. Nes parlamentas e, turi kai kuriais atvejais daugiau patirties. Tai dėl to deleguotųjų aktų procedūra, keičiant savokas ar apibrieštis, yra geresnė nes tai yra situacija, kai po to tai, kas nutarta, turės būti įgyvendinta valstybėse narėse. Pakeitimų teikimo terminas yra iki birželio 26 dienos 13 valandos. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai baigiame mūsų komiteto posėdį šiandien, rytoj 9 valandą ryte balsuosime ir kalbėsime toliau, dirbsime pagal darbo tvarkę. Ačiū ir gero vakaro visiems.